dalyvavimą. On... Toliau pagal darbo atvarkę klausimas žodžiu dėl BŽUP supaprastinimo. Klausimo autoriai yra trys. Pono Nikolsono šiuo metu plenarinių posėdžių salėje nėra, todėl žodį pirmiausia suteiksime ponui Des. frau präsidentin herr kommissar! ačiū pirmininke gerbiamas komisare ciolos labai džiaugiuosi kad jūs šiandien esate pas mus ir kad atsakysite į klausimą. Europos parlamentas paskelbė rezoliuciją balsų dauguma dėl bažaupų supaprastinimo. Be abejo, jūs negalėjote iki šiandien, šiandienos įgyvendinti tos rezoliucijos, tačiau, gerbiamas komisarė, aš norėčiau paprašyti, kad jūs vykdydamas BŽUP peržiūrą atsižvelgtumėte į tai, kas parašyta mūsų rezoliucijoje. Deja, turiu pasakyti, kad visiškai neseniai diskutavau su ūkininkais ir turiu pasakyti, kad ūkininkai baiminasi, kad komisarė jūsų pasiūlymai pirmo e, ramščio e, srityje sukels dargiau biurokratijos, negu kad jos dabar yra. Gerbiamas komisarės Siolos, aišku, ne už kiekvieną, ne už visą biurokratiją yra atsakinga ES, valstybės narės taip pat turi prisimti savo atsakomybę. Uh, Vis dėlto aš norėčiau jūsų paprašyti, kad mes visi kartu darytumėm viską, kad BŽUP reforma sukeltų kiek įmanoma mažiau biurokratijos ir kontrolės naštos, tam, kad ūkininkai galėtų vykdyti savo pagrindinės funkcijas, o būtent uh, užsimti uh, žemės ūkio produktų gamybą. Uh, nes antraip ūkininkai turėstų sugaišti begalės laiko skaitydami dokumentus apie tai, ko iš jų yra reikalaujama. Ūkininkai turi laikytis begalės nuostatų ir gerbiamas komisarė, jūs už tai dar nesate, jūs už tai esate atsakingas. Jūs uh, baigę savo kadenciją, kažkada galbūt galėsite pasakyti, kad mano kadencijos metu biurokratija nepadidėjo, jis sumažėjo. Taigi aš labai norėčiau, kad mes kartu e, rastumėm kažkokį sprendimą, kaip galėtumėm pasiekti savo bendrą tikslą, tai yra mažinti biurokratiją. Ačiū kitas e, klausimo autoris, ponas Lion. Komisarė, labai džiugu Jūs čia matyti šį vakar. BŽUP supaprastinimas, biurokratinės biurokratinių kliūčių naikinimas yra didžiausias mūsų tikslas, nes Škotijoje daugybė ūkininkų yra sunerime dėl augančios biurokratijos, taip pat dėl neproporcingos baudų sistemos. Žinoma, valstybinės lėšas reikia protingai panaudoti ir atlikti tinkamą jų panaudojimo auditą. Dėl to nesiginčijame. Tačiau dabartinėje sankcijų ir baudų sistemoje pasigendame pusiausviros ir valstybių lygmenių ir ūkininkų mastu. Būtent tas klausimas turi būti sprendžiamas reforma. Reformoje. Šiuo metu Škotijoje ūkininkai už labai menkas klaidas baudžiami labai didelėmis piniginėmis baudomis. Vy E, vykdomos inspekcijos ir skiriamos baudos į kairę ir į dešinę. Deja, Škotijos ūkininkai atrodo kaltina jūs, komisarė, dėl tos priemonės inspekcijų vykdymo ir sankcijų skirimo. Kitas paaiškinimas būtų štai koks, kad ES auditoriai ir komisijos auditoriai turėjo lankytis spalio mėnesį ar, ir lapkričio mėnesį Škotijoje. Galbūt dėl to Škotijos vyriausybė sunerimusi ir panikuoja, dėl to, kad pastaruosius trejata mėnesių buvo skirtos labai didelės baudos, taigi dabar baiminamasi kito inspektorių ir auditorių vizito. Mes žvelgėme kitapus jūros esančius kolegas Airijoje. Mes stebime jų likimą. Airijos vyriausybė grėsia didžiulė bauda už tai, kad neteisingai interpretavo tai, taikytinas nuostatas. Komisarė savo baigiamojo kalboje, gal galėtumėte paaiškinti, ar iš tikrųjų jūs esate tas, kuris uh, na, įvedė tokį režimą Škotijoje ir, ar, ir, ir, ir kodėl buvo įvykdytos inspekcijos šių metų spalio ir lapkričio mėnesį. Nas Nikolsonas. Much, Ačiū pirmininkė. Aš atsiprašau. Aš paprastai, kad nebuvau salė, nes paprastai aš ateinu, kai ateina man skirtas laikas pasisakyti. Parlamentas tikriausiai žino, kad mano kolega Ashworth e, parengė pranešimą dėl BŽP supaprastinimo ir jam buvo pritarta praėjusią mėnesį. E, šia, šiame pranešime siūloma mažinti biurokratiją, kuri tikrai išaugo ir kuri kelia labai daug problemų nes tenka daugybę laiko skirti įvairių teisės aktų skaitimui, kurį, o tą laiką galima skirti ūkininkavimui. BŽP turėtų būti supaprastinta. Tačiau man atrodo, kad tai, ko sulaukėme, yra dar daugiau biurokratijos, dar daugiau komplikacijų. Kai kalbate apie pirmojo ramščio ekologiškų platesnį matmenį, ką jūs turite omeny, daugiau dokumentų, daugiau inspekcijų, ūkininkai būtent to ir nenori. Mes norime, kad ūkis, vienas ūkis būtų tikrinamas vieną kartą. To pakanka. Pasakysiu Jums, komisarė, Jūs turite pakankamai priemonių, ypač kalbant apie kompleksinį paramos susijimą. Ir nereikia daugiau papildomų instrumentų. Aš kreipiuosi Jūs visų žmonių, kurie bando gaminti maisto produktus vardu. Mes kalbame apie maisto produktų saugumą Europoje. Jeigu mes jo norime, jeigu jūs norite, kad ūkininkai gamintų saugius maisto produktus, leiskite jiems tai daryti. Mano ūkininkai Šiaurės Airijoje žino, kad 60 milijonų eurų bus išieškota uh, E, dėl to, kad kažkas kažkada patvirtino, kad sukūrė tokius žemėlapius, kurie yra netikslus. Kažkada, tai prieš daug metų. Airijos žemėlapiai yra tokie pat netikslus kaip Italijos. Tačiau kodėl dėl to taikomos sankcijos ūkininkams, kai jie vienintelis jų siekis yra gaminti maisto produktus? Commissioner. Gerbiamas komisarė, žodis Jums atsakykite į klausimus. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Visų pirma, aš norėčiau atsakyti į klausimus dėl bužaupai supaprastinimo. Jau nekarta buvo sakyta, kad tai yra tikrai labai svarbus klausimas, į kurį reikės atsižvelgti e, būsimame reglamente. Norėčiau atsakyti tą klausimą. Ką komisija padarė, kad palengvėtų ūkininkų gyvenimas? Man atrodo, kad e, įvertinus tai, kas buvo padaryta per pastarosius metus, atsakymas yra labai paprastas. Komisija iš tikrųjų padarė labai daug, kad e, ūkininkų gyvenimas taptų paprastesnis. 2009 m. kovo mėnesį komisija paskelbė komunikatą dėl bužaupų supaprastinimo visiems. Na ir tame komunikate buvo prašytos pastangos, kurios buvo dedamos pastaraisiais metais. Komunikate kalbama ir apie tai, kad sumažėjo administracinė biurokratinė našta. Aš dabar nenoriu minėti visų komunikato elementų. Uh, Tiesiog pateiksiu keletą pavyzdžių. 2007 metais buvo patvirtintas tarybos reglamentas dėl bendro e, žemės ūkio rinkos organizavimo ir to reglamento dėka sumažėjo biurokratinė našta. Tame reglamente kalbama apie bendrą rinką Na ir tuo reglamentu nebuvo bandoma iš esmės keisti bužupų politiką. Ten kalbama tik apie priemonės, kurių pagalba bužupų politika taptų paprastesnė. Jie būtų lengviau įgyvendinti. Taip pat e, turiu pasakyti, kad 2009 metais buvo atlikta BŽP peržiūra. Mes geriau, dabar geriau organizuojama bendros išmokos už ūkį sistemą. Man atrodo, kad administracinė biurokratinė našta tikrai sumažėjo. Taip pat turiu pasakyti, kad 46 procentais ta biurokratinė našta sumažėjo nuo mūsų pradinis tikslas buvo 25 procentų sumažinimas. Taip pat 2009 e, m. balandžio mėnesį mes paskelbėme 39 rekomendacijas valstybėms narėms. Dalis uh, E, tų e, rekomendacijų buvo įgyvendintos 2009-2010 metais. Kitos rekomendacijos įtrauktos į bendrą pasiūlymų paketą. Dėl e, ant, antrojo ramščio, atsiprašau, pirmojo ramščio, komisija yra pavedusi atlikti išsames studijas dėl įvairių priemonių, kurios yra taikomos aplinkos apsaugos srityje, taip pat ūkių modernizavimo srityje. Na ir šios studijos arba tyrimų rezultatai bus e, taip pat e, įvertinti, kai bus iš naujo peržyma BŽUP 2013 metais. Norėčiau Jūs informuoti, kad e, buvo parengta programa, pagal kurią generalinio direktorato Žemės ūkio generalinio direktorato atstovai vykdavo į ūkius, susipažindavo su realia situacija ir tai mums tikrai padėdavo geriau atsakyti, geriau sureaguoti į iššūkius. Antras klausimas. Jūs teravotės, kaip ketina komisija Ar komisija ketina teikti kažkokias rekomendacijas dėl laikotarpio po 2013 metų? Mes jau šitą padarėme, tačiau norėtumėm, kad e, BŽP reformos priemonės nesukeltų dar ir tokių biurokratijos. Atvirkščiai mes norime tokių priemonių, kurios įtikintų mūsų mokesčių mokėtojus, kad jų pinigai yra puikiai panaudojami. Aš melai su jumis aptarčiau visus klausimus, taip pat aš norėčiau susisiekti ir su jūsų kolegomis iš biudžeto kontrolės komiteto. Tam komitetui taip pat yra labai svarbu, kad ES biudžeto lėšos būtų tinkamai panaudotos. Mes vadovavomės ir Europos parlamento e, nuomonę. Mes tiesiog įgyvendiname tarybos reglamentą, mes nieko naujo neišradinėjame. Galiu jūs patikinti, kad ateityje neteiksime tokių pasiūlymų, kurie dar labiau sukomplikuotų situaciją. Ne, mes norėtumėm tokių priemonių, kurios būtų primtinos mokesčių mokėtojams. Jūs teisingai pastebėjote, kad ūkininkų tikslas ir vaidmuo yra gaminti maisto produktus. Ūkininkai dirba su natūraliais gamtiniais ištekliais. Ir dėl to Labai svarbu, kad e, tie ištekliai būtų išsaugoti. Taip pat e, norėčiau Jums pasakyti, kad mes rengiame teisės aktų paketą dėl BŽUP po 2013 metų. Taip pat mes esame nutarę įsteigti aukšto lygio darbo grupę, kur dirbtų ir komisijos ir tarybos atstovai. Mes tikrai norėtumėm, kad tas naujas pasiūlymų paketas nesukeltų dar daugiau uh, biurokratijos, atvirkščiai mes siekiame biurokratiją mažinti, kaip teisingai pastebėjo ponas Lajan. Labai svarbu, kad e, suprasti, kad e, ūkininkai patiria biurokratinę naštą ne vien tik dėl komisijos veiksmų. Reikia paminėti ir valstybių narių taikomas priemonės, nes e, svarbus vaidmuo tenka ir nacionalinėms administracijoms. Mes jau daug ką padarėme, kad supaprastėtų biurokratinė našta. Valstybės narės taip pat turi šitą padaryti. Ponas Lajan pateikė klausimą dėl, dėl Škotijos. Turiu pasakyti ir Škotijoje, mes tiesiog tik įgyvename reglamentą. Jeigu ūkininkai nesilaiko kompleksinio paramos susijimo reikalavimų, tai jiems taikomos sankcijos. Ir taip yra ne vien tik Škotijoje, ne vien tik Šiaurės Airijoje, taip yra visur. Yra taisyklės, kurių reikia laikytis. Jeigu mes taisyklių nesilaikysime, tai niekas mumis netikės kompleksinio paramos susijimo sistema yra tam tikros taisyklės, dėl kurių buvo sustarta, kurios buvo patvirtintos ir kurių reikia laikytis. Gruodžio mėnesį komisija paskelbs patikros rezultatus ir tada valstybės narės galės gauti daugiau informacijos. Ačiū. Dėkoju, dabar suteiksiu galimybę pasisakyti politinių frakcijų atstovams. Susidurėme su tam tikromis problemomis techninėmis. Taigi pirmiausia, suteiksiu žodį e, ponui Dantam. E, porą minučių, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Jūs e, gerai išnekate prancūziškai, pažįstate Prancūziją. Prancūzijoje mes turime tokį posakį, kurio apibūdiname tai, apie ką mes svajojame, tačiau ko mes realiai nematome. Ir tai ar lesbienį. Toks posakis. Ir tai yra viena iš vizijų. Jūs sakėte, kad komisija jau bandė supaprastinti procedūras. Leiskite man detaliau apie tai pakalbėti. Reikia aptarti du e, šio paketo aspektus. Pirmiausia, yra prašoma paramos ir reikia pasakyti, kad e, per pastarosius metus ir mėnesius buvo siekiama supaprastinti šias taisyklės ir mes tuo džiaugiamės. Žinoma, yra problemų susijusių su kompleksiniu paramos susijimu. Ūkininkai turi atsiskaityti dėl visko, ką daro, dėl to, kiek priemonių naudoja ir taip toliau. Ir jeigu ataskaitose yra klaidų, reikia susimokėti baudas. Pone komisijos nariai, jūs pristatėte būsimąją BŽUP, pristatėte daugelį priemonių, kurios galbūt bus patvirtintos ir atneš tam tikrų rezultatų. Pavyzdžiui, tokios priemonės kaip sėjomaina bus taip pat pagrystos moksliškai ir tai galėtų padėti ūkininkams praktiškai. Taigi mes turime labai daug darbo. Praėjusią savaitę jūs kalbėjote apie valstybių narių pareigas. Taip, jūs esate teisus, komisijos inspektoriai vyksta į valstybės nares taip pat lankosi ir pas ūkininkus. Jų pozicija yra kritiška, jie ieško klaidų. Tačiau būtų galima tai pakeisti. Pavyzdžiui, valstybės, kurios bando pernelik uoliai perkelti visas nuostatas sukelia daugiau e, problemų ir jeigu būtų imtasi veiksmų šioje srityje, e, būtų pagerinta ūkininkų situacija. Dėkoju dabar ponas Kapulas Santos, socialdemokratų vardu, dvi minutės. Prašom. Pirmininkė, komisarė, BŽUP supaprastinimas yra tas tikslas, kurį deklaruojame jau daugelį metų, tačiau Mums niekada nepavyksta jo pasiekti, nežiūrint visų įdedamų pastangų. Norėčiau socialdemokratų frakcijos vardu pasakyti štai ką supaprastinimas jokių būdų negali e, virsti, ne, negali suteikti galimybių laisviau e, ar nebaudžiamai panaudoti viešųjų lėšų. Mąstykime apie BŽUP po 2013 metų ir puik, dabar yra puikia proga užtikrinti reikalingą lankstumą ir supaprastinimą reikia pasiekti pažangos supaprastinime. Supaprastinimo nebus, jeigu mes nesupaprastinsime BŽUP sandaros ir struktūros. Mūsų frakcija apie tai atvirai kalba. Balandžio mėnesį mes paskelbėme dokumentą, kuriame siūlome pertvarkyti abu ramščius. Taip pat kalbame apie tai, kad komisija privalo atsižvelgti į mūsų pareiškimus dėl tų dviejų ramščių. Reikalingi e, labai aiškus kriterijai, pavyzdžiui, dėl tiesioginių mokėjų, mokėjimų, taip pat e, pagalba, taip pat e, atskira, ats, at, kitoks traktavimas e, ūkininkavimui nepalankioms vietovėms. Mums reikia paprastos, vieningos sistemos. Taigi kalbame apie supaprastinimą visi, bet tiksliai nežinome, kas tai yra. Kalbame apie tai nesuvokdami, kad mums reikia pakeisti dabartinę tos politikos ryties sandarą. Man atrodo, kad kom, jūs, komisarė, einant tą kryptimį, jūs, ką, jūsų pasisakymą išgirdau šiek tiek tikslesnių gairių ir aš tikiuosi, kad jums pavyks visų, kurie trokšta supaprastinimo vardu, sudaryti galimybę dalyvauti ir pasiekti šio tikslo. Alde frakcijos vardu, pane Raimers, dviems minutėms. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Biurokratijos mažinimas ir teisės aktų supaprastinimas visose ES politikos rytise yra mūsų ES parlamento pagrindinis prioritetas. Tik tokiu būdu mes galime veiksmingai panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus ir tada žmonėms mūsų politiniai sprendimai yra labiau priimtini. Būtent dėl to žemės ūkio sektorija labai svarbu kad ūkininkai patys pajaustų tą paprastinimą. Ūkininkai turi gaminti maisto produktus, o ne rašyti begalinės ataskaitas. Be to, dėl e, administracinės naštos nukenčia ir vietinis biudžetas. Reglamentai turėtų būti aiškus, tokie, kad nereikėtų nuolat vartyti ir gilintis. Uh, Dėl sankcijų. Aš manau, kad sankcijos turėtų būti proporcingos padarytam nusižengimui. Nuosekli ir veiksminga politika pasižymi tuo, kad ji daugiau dėmesio skiria konsultacijai, o ne baudimui, ne sankcijoms. Tik tokiu būdu ūkininkai ir piliečiai gali būti skatinami e, E, įgyvendinti visuomenės lūkesčius. Mes į tai turėtumėm atsižvelgti ateityje diskutuodami apie būsimą BŽP. Aš manau, kad reikia dar daugiau dėmesio skirti tam, kad nesidubliuotų formalumai ir kontrolės. E, Poperiai turėtų būti pildomi tik tada, kai iš tikrųjų tai duoda naudos tiek administracijai, tiek ir pačiam ūkininkui. Taip pat mes turėtumėm daugiau kartu dirbti, o ne priešintis, prieštarauti vienas kitam. Half, Pone Smith, e, Pono Smith, Žaliųjų frakcijos vardu, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti komisijos scenarį atvykus į šio vakaro diskusijas. Taip pat norėčiau pasveikinti poną Ashworth už rezoliuciją, kurios pagrindų šiandien ir diskutuojame. Norėčiau atkreipti dėmesį 52 ir 53 rezoliucijos punktą. Tenai kalbama apie sankcijų skaidrumą. Aš manau, kad e, Škotijoje ir kitose šalise yra susidurima su problemomis. Ūkininkai nevienodai supranta e, nuobaudas ir mums reikėtų kur kas daugiau aiškumo įnešti apie tai, iš ko, tik, ko tikimasi iš ūkininkų ir kas jų laukia, jeigu jie nesilaikys e, reikalavimo. Taip pat manau, kad reikia kur kas didesnio supratimo ir aiškumo Ir mes siekiame, kad būtų perrašyti reglamentai. Juk skiriasi atsitiktinė klaida ir bandymas sukčiauti. Aš manau, kad e, kadangi egzistuoja tokie skirtumai, turėtų būti taikomos ir kitokios sankcijos. 66 e, punktas taip pat yra svarbus. Aš norėčiau, kad jūs pakalbėtumėte apie elektroninį um, avių identifikavimą. Mes Škotijoje bandome įdėkti tokias technologijas, tačiau tai yra e, sudėtinga. Taigi mes norėtume, kad būtų imtasi ir laikomasi proporcingo požiūrio šio klausimu ir tikimės, kad taip ir bus. Dėkoju. Atsar frakcijos vardu ponas Ashworth pusantros minutės. Uh, Pirmininkė, ačiū. Komisarė, aš rengiau pirminį pranešimą ir tame pranešime aš mm, aptariau iššūkius žemės ūkio srityje ir kaip bendroji žemės ūkio politika turėtų keistis, kad tuos iššūkius atremtų. Pranešime aš akcentuoju, kad daugybė aukininkavimo sektorių, ypač E, gyvulininkystės sektoriuje susidurėma su ypatingais sunkumais šiuo metu ir kad šiuo metu reikia sumažinti naštą, taip pat kaštus, kurie tenka ūkininkam dėl nereikalingo perteklinio ir neproporcingo reglamentavimo BŽUP politikoje. Pateikiau daug pavyzdžių, kuomet baudos ir reglamentavimas yra neteisingi ir pertekliniai. Taip pat akcentuoju, kad reikia poveikio vertinimo, taip, taip pat standartizuotų patikrų, taip pat e, e, aiškinu, kodėl savireguliavimas negali pasiteisinti žemės ūkyje. Taip pat raginu kurti vienodesnę bendra, kultūrą bendra žemės ūkio politikos rytyje. Taip pat, aišku, labai aiškiai, labai kai kuriais atvejais e, puikiai atsiskleidžia, kad būtent dėl per, perteklinio reglamentavimo iškyla daug, daug problemų, taip pat skirtingose valstybėse skirtingai suprantamos tos pačios nuostatos. Rengdamas pranešimą pastebėjau, kad daugybė vyriausybių bei žemės ūkio asociacijų ragina siekti supaprastinimo. paprastinimo. Dabar, kuomet kalbame apie bendrą žemės ūkio politikos reformą, yra būtent tas momentas, kuomet galime suteikti pagalbą, o ne dar labiau prikurti kliūčių šiam sektoriui. Aš suprantu, kad jūs siekėte pažangos, tačiau man gaila, kad toje šalyje, iš kurios aš esu, ta informacija apie jūsų žingsnius nepasiekė tų, kuriems, kuriems jis skirta. Pirmininkė. Tai yra tikrai labai svarbios diskusijos, yra labai daug norinčių pasisakyti pagal prašau žodžio procedūrą, tačiau jeigu norime, kad visi pasisakytų, prašau laikykitės pasisakymams skirto laiko, nes kitaip mes nebaigsime iki vidurnakčio. Toliau ponas Ferrera, dvi su pusė minutės. Ačiū pirmininkė. Gegužės mėnesį balsavome dėl rezoliucijos, numatančios BŽUP supaprastinimą ir paskui kalbėjome apie tai, kad supaprastinimas negalėtų reikšti, kad mes tokiu būdu atsisakome rinkų valdymo sistemų ar kažkaip neberemėme ūkininkų. Būtent tai ir akcentavome, kad tokio rezultato nereikėtų tikėtis. Tačiau praeis kuriam laikui uh, yra ženklų keliančių susirūpinimą. Tradiciniai rinkų valdymo mechanizmai negali būti išardyti e, deklaruojant, kad taip siekiame supaprastinimo. Mes taip sužlugdysime vidutinius ir smulkius ūkius daugelie valstybių. Reikia, reikia imtis kai kurių priemonių. Pavyzdžiui, reikia pakeisti baudų e, ir sankcijų sistemą. Ir nebausti ūkininkų už, už tai, už ką jie nėra atsakingi. Išmokos už e, galvijus, e, taip pat ūkininkų draudimo sistema. BŽUP bendrai kaip po tokia turi būti pakeista Reikia kitokių intervencinių mechanizmų, reikia mokėti tikrą gerą kainą už e, produkciją. Reikia kitokios kvotų sistemos. Mes kalbame apie supaprastinimą šios politikos. Turime kalbėti apie teisę gaminti ir apie teisę į maisto produktus. Tai yra paprasti principai. tarp valstybių yra netoligumų, kalbant apie, pro, gam, apie produkcijos lygius ir gamybos sistemas. Čia reikia siekti subalansavimo, reikia sąžininkos konkurencijos. Negalime būti ekstremaliai, radikaliai liberalus. Daugybė mažų ūkininkų, smulkių ūkininkų išgyvena krizę. Produkcija kai kur tiesiog nevyksta. Reikia užtikrinti, kad smulkus ir vidutiniai ūkiai veiktų, kad jie toliau dalyvautų gamyboje. Tačiau būtina supaprastinti ir užtikrinti, kad e, produkcija auktų. Ačiū toliau, ponas Pufton, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Kalbant apie e, perž... E, ataskaitą dėl BŽUP peržiūros, tai ten pastebiu komisijos mėgstamiausią požiūrį. Aš pastebiu, kad nėra pakankamai informacijos, nėra pakankamai aiškumo. Mes manome, kad reikėtų apsvarstyti visas BŽUP peržiūros e, galimybės. Ūkininkams reikėtų daugiau supaprastinimo, ypač reikėtų supaprastinti kompleksinės paramos susijimo taisyklės. Uh, Reikėtų daugiau dėmesio skirti smulkiems ūkiams. Ataskaitoje teigiama, kad BŽP 2 ramšiai turėtų orientuotis į veiksmingumą. Tačiau aš baiminuosi, kad e, jeigu skatinsime tik smulkius ūkininkus, kurie e, remia e, aplinką, kurie taiko aplinkai e, palankės priemonės, gali nukrypti dėmesį nuo pagrindinių jų funkcijų. Taip pat ataskaita parašyta apie tai, kad reikėtų skatinti ES gamybos pajėgumus, taip pat reikėtų gerbti ir ES įsipareigojimus tarptautinėje priekyboje. Turiu pasakyti, kad e, žemės ūkio produktų gamyba sumažėjo, tačiau kitos politikos, e, atsiprašau, kitos. Uh, maisto produktų grandinės grandis sustiprėjo. Be abejo, BŽP politikoje reikia atsižvelgti į vairius aspektus - aplinkos apsaugą, maisto produktų kokybę ir taip toliau. Taip pat reikėtų kovoti ir su miškų nikimu. Bet, tarkim, ES ūkininkai šioje srityje turi laikyti žymiai griežtesnių reikalavimų negu, negu kad, tarkim, JAF ūkininkai. Pone Mormai, Mormai, dvi minutės. Ačiū, pone pirmininkė. ES nėra labai populiari, ypač tarp smulkių ūkininkų, nes daugelis ūkių turėjo būti sunaikinti dėl to, kad maisto produktas atvykdavo iš kitų regionų. E, yra labai daug naštos, labai daug kliuvinių e, ir su jais susiduria Vengrijos ūkininkai. Ūkininkai susiduria su kliūtimis e, gamindami produktus. Taip pat norėčiau paminėti dar vieną svarbų uh, veiksnį Vengrijoje. Tai yra iš socializmo laikų išlikus, likusi tradicija. Darbuotojai galvoja, kad ne jie turi padėti ūkininkams, kad ūkininkai turi patys savo padėti. Čia kalbu apie valstybės tarnautojus ir jų vaidmenį. Jų vaidmuo dar labiau apsunkina ūkininkų situaciją, nes ūkininkai yra perkrauti įvairiais e, reglamentais ir taisyklėmis. Ūkininkai visą laiką skundžiasi, pavyzdžiui, kai kurie iš ūkininkų negavo išmokų pagal antrąjį ramstį. Jiems buvo pareikšta, kad už suristo senelius nebuvo pateiktos sąskaitos faktūros. Ir tai yra tik vienas pavyzdys, rodantis, kad yra sukūriama labai daug nereikalingų problemų ūkininkams. Būtų labai gerai, jeigu tokias problemas galėtų spręsti ES, nes ES ir skiria tokias subsidijas. Reikia įdėkti tinkamą kontrolės sistemą, jie turi pasirūpinti ES. Būtent ES lygmenį reikia kelti šias problemas ir jas spręsti. Dabar atskiri kalbėtojai, ponas Nikolescu, dvi minutės. Domnule komisar, în primul rând doresc să salut angajamentul exprimat de comisie în comunitate. Pirmininkė, komisarė, Norėčiau pasidžiaugti komisijos išdėstytais e, įsipareigojimais, jos komunikate toliau siekti BŽUP supaprastinimo. Tačiau tai susijęs su konkurencingumu. O bendra žemės ūkio politika reikia supaprastinti tiesiog dėl to, kad ji turi tapti paprastesnė. Norėčiau prisiminti Europos parlamento patvirtintą rezoliuciją dėl bendrojo žemės ūkio politikos supaprastinimą. Ponas Dantan kalbėjo apie valstybės, kurios nuina per toli dėkdamos ES teisės aktus. Manau, kad turime sumažinti, maksimaliai sumažinti biurokratinę naštą. Taip pat ir valstybėse narėse. Komisija turi pagalvoti apie galimybės, kaip numatyti bendras taisyklės dokumentų paraiškų pristatymo taisyklės ir kaip sumažinti, kaip sumažinti biurokratiją. Taip pat visų reikalavimas surinkti visus parašus iš įvairių institucijų. Reikia apsiriboti tik pačiais būtiniausiais dokumentais. Supaprastinimo kaip po tokio nepakaks. Reikės e, ko, aktyviai informuoti galimus naudos gavėjus nes supaprastinimas yra labai glaudžiai susijęs su skaidrumu. Ir aš, komisarė, norėčiau, atsižvelgiant į neseniai teisingumo teismo priimtą sprendimą dėl žemės ūkio fondų lėšų gavėjų, ką komisija rengėsi daryti tuo klausimu. Ponas Tarabela, dviems minutėms. Komisarė, kolegos kaip ir ponas Nikolesku, džiaugiuosi komisijos siekiais toliau paprastinti BŽUP, tačiau mane neramina, kas bus su pon, mano kolegos Išerdo Ašvorfo pranešimu. Mes išgyvename sunkius ekonominius laikus ir kad tikiuosi, kad po 2013 metų bendroje žemės ūkio politikoje dirbantis žmonės, bendro, žemės ūkėje dirbantis žmonės galės užsimti pagrindinę veiklą - maisto produktų gamybą. Žinome, mes norime atsisakyti perteklinės biurokratijos ir visoms valstybėms narėms suteikti galimybę suvokti savo teisės bei prie, prievolės pareigas. Joms reikia paprastesnės bendros žemės ūkio politikos. Tačiau pasaulinė konkurencija jaučiama visur. Tai, tai kelia nerima žmonėms ir šiaurėje, ir pietuose žmonės bando užsidirbti iš savo darbo mes turime nuolatos konsultuotis, komisija turėtų nuolatos konsultuotis su žmonėmis dirbančiais toje srityje ir išsiaiškinti, kokios skaidrios tais, paprastos taisyklės būtų reikalingos ir būtų priimtinos ir mūkininkams, ir mokesčių mokėtojams. Manau, kad paprastumas yra kelias priekin. Ir todėl kreipiuosi į komisiją imtis šios užduoties ir šio vaidmens ir aš aišku tikiu, kad komisaras pasieks šio tikslo. Aha. Ačiū. Pusantros minutės, poniai Hakan. Ačiū, pirmininkė. Rezoliucijos svarbiausias punktas yra septintas punktas, kur kalbama apie geresnio reglamentavimo principus, kurie turėtų būti taikomi ateityje rengiant teisės aktus. Taip pat reikėtų užtikrinti ir poveikio vertinimo atlikimą. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad naujieji reglamentai būtų proporcingi tiems tikslams, kurį, kurių jais siekiame. Ar mes galime tikėtis, kad taip ir bus, komisarė? Ar jūs galite patikinti, kad tie principai bus esminiai, kuriant BŽP po 2013 metų? Aš peržiūrėjau praėjusią savaitę parengtus dokumentus ir ten kalbama apie tai, kad BŽP tikslas yra užtikrinti, kad ES piliečiai galėtų gauti kokybišką įvairų maistą, kad būtų sukūrėtos darbo vietos, kad nenukentėtų ir aplinka Taip pat reikėtų užtikrinti tinkamą viešąją politiką. E, žemės ūkis turėtų būti žalesnis, jis neturėtų teršti aplinkos, reikėtų užtikrinti ir gyvūnų bei augalų sveikatą ir gerovę. Taip pat reikėtų laikytis ir įvairių veterinarijos reikalavimų. Reikia atsižvelgti ir į rinkų sviravimus. Taip pat reikia kovoti ir su e, žemės ūkio produktų importu iš trečių šalių. Turime tokius produktus, kurie pagaminti visai kitomis sąlygomis. Gerbiamas komisarė, jūs sakėte, kad vyksite į biudžeto kontrolės komitetą ir ten ginsite BŽUP. Aš tikiuosi, kad jūs turite daug ginklų. Vážená paní. Ponas Vlasak, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. E, komisijos nariai, ponios ir ponai. bet nelik didelės biurokratijos, didelės biurokratijos panaikinimas yra vienas iš svarbiausių mūsų reikalavimų. Ūkininkams reikia skirti laiko užsimti pagnėjų veiklą, auginti pasėlius ir gyvulius. Europos komisija įsipareigojo supaprastinti bendrą žemės ūkio politiką 2005 metais. Administracinė našta turi būti sumažinta 25 procentais iki 2012 metų. Mes jau matome šiokių tokių pasiekimų, tačiau veiksmai siekiant sumažinti skirtumus tarp atskirų valstybių narių nėra pakankami. Bendroji žemės ūkio politika turi būti lanksti. Būtina užtikrinti jos lankstumą, taip pat būtina sumažinti riziką kylančią biologiniai įvairoviai. Taisyklės turi būti paprastinamos subalansuotai. Dėkuoju dabar ponė Dots vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, džiaugiuosi, kad buvo užduotas šis žodinis klausimas ir sulaukėme atsakymų. Per pastarosius kelis mėnesius aš Šiaurės Airijoje buvau sustikusi ne su vienu asmeniu. Ūkininkų prašiau nurodyti pagrindinius pasikeitimus, kurių reikia. Labai daug kas kalbėjo apie administracinės naštos sumažinimą na, ta administracinė našta, biurokratija suvalgo labai daug laiko ir labai daug kainuoja. Taip pat taisyklių sudėtingumas e, sunkina naštą ūkininkams. E, visiškai neseniai buvau susitikusi su vietos grupių pirmininkais, kurie vykdo vietos plėtros programas Šiaurės Airijoje. Jie kaltina audito reikalavimų sudėtingumą. Kaip ir jūs, komisijos nariai, esu įsitikinusi, kad reikia atsiskaityti už tai, kaip yra leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai, tačiau e, tokia biurokratinė našta trukdo įgyventi problemas ir nepadeda žmonėms, kuriems tokios programos buvo skirtos. Dėkoju, ponė Sarbu, vieną minutę. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. La nivel european se vor... Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė. Mes kalbame apie žemės ūkio politikos supaprastinimą, tačiau mūsų ūkininkai toliau skundžiasi dėl visų administracinių problemų, kurias jie patiria. Kuomet jie bando gauti jiems priklausančią paramą. Ne viena komisija turi imtis veiksmų, supaprastinti viską turi ir valstybės narės. Svarbu, kad bendrijos teisės aktų įgyvendinimas vyktų taip, kad ūkininkų tai net baidytų nuo jų veiklos. Ūkininkai skundžiasi ir dėl informacijos tokos. E, šiandien sunku žmonės įtikinti, imtis ūkininkavimo dėl visų biurokratinių dalykų. Todėl komisija turi toliau skatinti valstybės narės pasitelkti tokią technologiją, kuri leistų joms informuoti ūkininkus ir taip pat mažinti biurokratiją. Tikiuosi, kad naujoji BŽUP bus skaidresnė. Ponas Mülderis, pusantros minutės. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Sinds jaar en dag wordt er in dit parlement gesproken over vermindering van de bureaucratie. Ačiū pirmininkė. Uh, Mūsų parlamentas nuolat kalba apie biurokratijos mažinimą. Komisija sukūrė vidinę darbo grupę, kur dirba aukšti komisijos pareigūnai, kurie turėtų pasirūpinti tuo, kad nebūtų um, pernelik reglamentuojama. Taip pat yra ir dar viena darbo grupė, kuriam dalyvauja ponas Štoiber, buvęs Bavarijos ministras pirmininkas. Pradė, prabėgo ketveri metai nuo tada, kada dirba Štoiber komitetas arba grupė ir aš norėčiau pasteirauti, ar komisija jau gali pasakyti, kieno požiūris buvo geresnis, ar vidinės komisijos darbo grupės, ar pono Štoiber grupės. Dar vienas klausimas. Uh, Iš tikrųjų, taisyklės turi gyvendinti valstybės narės, yra daug kontrolės institucijų. Galbūt būtų geriau, kad jeigu komisija bendradarbiaudama su privačiomis įmonėmis pasirūpintų kontrolę, nes dažnai valstybių narių kontrolės institucijos yra tiesiog nereikalingos. Pone Šimanski, prašom. Pone pirmininkė, pone komisarė, Gegužės mėnesį parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl BŽUP supaprastinimo. Gal komisija galėtų papasakoti, kokiu veiksmu jį ėmėsi mažindama biurokratinę naštą ūkininkams ES. Galbūt komisija galėtų mus informuoti, kaip jį renkėsi parlamento patvirtintas gairias dėl supaprastinimo iki reformos. Ūkininkai reikalauja politiką supaprastinti, nes ir Lenkijoje, ir ES galioja daugybė papildomų reikalavimų. Parlamente mes esame daug kartų e, tai svarstę. Paskutinį kartą, kuomet kalbėjome, svartėme pono Ašvarfo pranešimą dėl BŽOP supaprastinimo. Jei ES nori plėtotis toliau, ji negali kurti biurokratinių barjerų. Pone Tikau. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Pasaulio e, maisto ir žemės ūkio organizacija praėjusią savaitę paskelbė ataskaitą, kuri įrodo, kad žmonija, kad žmonija netrukus ištiks maisto produktų krizė. Ir todėl mes kreipiamės į ūkininkus ir e, prašome jų padidinti ypač kukurūzų gamybą. Iki 2012 turime būti sukaupę pakankamas maisto produktų atsargas, tenkinti pasaulinį maisto produktų poreikį. Ir būtent todėl ES žemės ūkis turi gerinti, didinti savo gamybos gebėjimus. Turime ypač mm, rūpintis e, smulkiais ir vidutiniais ūkiais. Tai pasakyta ne tik apie tiesioginės išmokas, bet ir apie subsidijas. Reikia atverti rinkas mm, smulkių ūkių pagaminamai produkcijai. Reikia sumažinti susijusią biurokratinę naštą. E, ūkininkai taip pat turėtų, mm, pas, turėtų galimybę pasimti uh, paskolas palankiomis sąlygomis. Pirmininkė, aš siūlau Jums štai ką. Yra devinių norinčių pasisakyti sąrašas. Aš galiu suteikti žodį tik penkiems. Aš suteiksiu žodį visiems deviniems, bet turite kalbėti ne ilgiau nei minutę, nes mes šiandien visi norime šiandien naktį pareiti namo. Ponas Kalinovskis pani przewodnicząca! panie komisarzu! w komunikacie komisji na temat przyszłości. ačiū pirmininke komisijos komunikate dėl bžūp ateities yra kalbama ir apie supaprastinimą. Šis pasiūlymas visiškai atitinka Europos parlamento rekomendacijas, kurios buvo pateiktos gegužės mėnesio rezoliucijoje. Jeigu būtų sumažinta biurokratinė našta, tai tuomet e, bus galima veiksmingiau vykdyti vietinį auditą. Tai taip pat užtikrins ir e, saugaus maisto tiekimą bei sektoriaus konkurencingumą. Vis dėlto reikėtų užtikrinti, kad vyktų supaprastinimas tiek europiniu, tiek ir nacionaliniu lygmeniu. Turime daryti viską, kad supaprastinimas uh, E, neliktų vien tik tais žodžiai. Turime užtikrinti, kad supaprastinimas sumažins administracinius kaštus ir jų nepadidins. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė, mėly kolegos, iš tikrųjų labai pavojinga kalbėti apie biurokratijos mažinimą, sako ponas Dorfman. Uh, Aš labai džiaugiuosi, gerbiamas komisarė, kad jūs savo komunikate dėl BŽUP reformos pateikėte pasiūlymą dėl taisyklių supaprastinimą smulkėsiams ūkininkams. Aš to džiaugiuosi. Šiandien ūkininkai turi prisimti ilgamečius įsipareigojimus ir jiems taikomas griežtos taisyklės, aš manau, kad mes bent jau mažoms įmonėms turėtumėm iš esmės supaprastinti taisyklės. Aišku, turi būti e, laikomas pagrindinių tikslų ir turi būti išvengta sukčiavimo. Galbų, galų gale mes norėtumėm realios BŽUP, ne vien tik tais popierio, popierių pildymą. Egas. Komunika... Ponas Elvis, ponė pirmininkė, kolegos, mes kalbame apie bendruosius BŽUP peržiūros principus. Ir tie principai kelia viltį visai Europai, ypač mažiesiams ūkininkams. Ūkininkai yra labai svarbus, ypač smulkiai ūkininkai Europos bendrai žemės ūkio politikai. Jeigu supaprastinsime šią politiką, bus labai gerai, nes tai yra būtina. Šiuo metu galioja sudėtingos biurokratinės procedūros. Jeigu jų bus atsisakyta, ūkininkai galės skirti daugiau dėmesio ūkininkavimui ir jiems mažiau kainuos visų taisyklių įgyvendinimas. Daugelis smulkių ūkininkų negali vykdyti savo veiklos dėl biurokratinės naštos. Mes turime palengvinti jų gyvenimą ir pasirūpinti, kad jie neprarastų savo lėšų. Dėkuoju dabar, ponė Magėnas. You, uh, Can I thank the commission? Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos nariai už labai aišku jo pageidavimą įgyvendinti supaprastinimo politiką, nors niekuomet nebuvau susitikusi su ūkininku, kuris prašytų supaprastinti šią politiką. Jie prašo, kad būtų supaprastinti ir sumažinti patikrinimai. Bet e, turiu pasakyti, kad mes apsigausime, jeigu daugiau dėmesio skirsime pirmojo ramščio ekologiškam aspektui. Tokiu būdu mes dar daugiau dėmesio skirsime kompleksiniam paramos susijimui, daugiau žmonių skir... E, siūsime į ūkius ir supaprasnimo nepasieksime. Ir aš sakyčiau, kad tai yra ta žalioji ekologiškoji biurokratija, kuri yra tokia pat blogi, bloga kaip ir kita. Visi mes turėtume to nepamiršti. Taip pat reikia kalbėti ir apie ES patikimumą. Bankuose nėra labai daug patikrinimų, tuo tarpu ūkininkai yra baudžiami už 100 eurų ar kitokią sumą. Aš manau, kad yra labai daug baimės, kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką. Ūkininkai bijo inspekcijų, valstybės narės taip pat daug ko baiminasi. Turime atsisakyti šios baimės atmosferos. Ačiū. Ponas Siekierskis. Podstawowym elementem systemu zarządzania WPR jest kontrola. Koszt budowy i utrzymania systemu. BŽUP valdymo pagrindinis e, elementas yra su kaštai susijęs su patikrų sistemos išlaikymu. ir dėl tos sistema sukuria problemų visiems, kas su jie susiduria. Žemės ūkio politika turi būti suprantama mokesčių mokėtams ir ūkininkams. Tai ne, nebus įmanoma, jeigu mes nesupaprastinsime tos politikos. Kiekvieną kartą, kai bandome ją supaprastinti, tiesiog sukuriama papildoma biurokratinį lygį. Taigi raginu ne, nekurkite papildomų reikalavimų be tų, kurie yra absoliučiai būtini, o ateityje paraiškos turėtų būti teikiamos visam laikotarpiai, pavyzdžiui, septyniarių metų laikotarpiai su, gal, su sąlyga, e, su galimybe pakeisti, pasakytus aplinkybėms. Ačiū pirmininkė, sako ponas Paska. BŽUP buvo paversta sudėtingų patikrų ir kontrolės mechanizmu. Iš tikrųjų, nuo išmokų priklauso, ar ūkininkas galės išlaikyti ūkį ar ne. Taip nusprendė Europos komisija. Kalbant apie žemės ūkio produktų rinką, tai e, situacija yra pakankamai sudėtinga, ypač naujoms valstybėms narėms. Aš manau, kad reikia peržiūrėti dabar taikomus mechanizmus. Taigi, mums reikia modernizuotų, teisingesnių taisyklių visiems. Gerbiamas komisarė, aš esu tvirtai įstiknęs tuo, kad Europos parlamentas jums tikrai padės vykdančias užduotis. Ačiū. Dėkoju toliau, ponas Keli. Ačiū. Aš visiškai pritariu pasiūlymui supaprastinti bendrąją žemės ūkio politiką ir er visiškai pritariu komisijos nariui. Ir kuo greičiau tos rekomendacijos bus įgyvendintos, tuo geriau. Turėtumėme kurti pasitikėjimo klimatą o ne remtis inspekcijomis. Ūkininkai geriausiai žino, kaip tvarkyti savo žemėje. Ir jeigu jie mato, kad kažkas yra žalinga, jie yra, jie yra linkę keisti tas aplinkybės. Pavyzdžiui, trašų naudojimas. Ūkininkai ūkininkams reikia laiko ūkininkavimui, o ne paraiškų ir dokumentų pildymui. Jeigu taip darysime, viskas ateityje atrodys daug geriau nei dabar. Signor Presidente, signor Commissario, ogni anno... Ponas Lavija. Pirmininkė, komisarė, dėja kiekvienais metais e, audito rūmai paskelbė savo ataskaitas, atskleidžia, kad e, lėšos skirtos bendrai žemės ūkio politikai ne visada panaudojamos skaidriai ir tinkamai. Todėl turime kalbėti apie skirtingus dalykus. Visų pirma, reikėtų užtikrinti, kad Europoje mokesčių mokėtojų pinigai būtų panaudojami geriau, veiksmingiau ir teisingiau. Kita vertus, kalbame apie būtinybę supaprastinti ūkininkų gyvenimą, nes jie nori pasišvesti laukų arimui ar gyvulių auginimui. Komisaras minėjo, kad jis yra pasirengęs išklausyti mūsų pasiūlymus. Ačiū Jums už tai. Mes maname, kad visos kaimo e, regionų iniciatyvos, kurias įdėgė vietos valdžia, nebūtinai supaprasina uh, tą situaciją. Kartais tai, tai taip pat sukuria papildomą biurokratinį sluoksnį. Reiktų skleisti pažangėją praktiką iš e, skirtingų regionų. Благодаря, госпожо председател. Пана Стоянов. Ačiū, panė pirmininkė. Tai, kas nuveikta iki šiol, nėra pakankama nes kitu atveju mes šiandien nesvarsytume šio klausimo. Norėčiau stepri dėmesį į socialinį diskusijų aspektą. Kai yra parengiamas projektas, yra imama paskola, žemė yra užstatoma bankui ir ūkininkai tiesiog bankrutuoja. Jau šešis mėnesius aš kovoju su Bulgarijos žemės ūkio fondu, nes šimtas projektų buvo tiesiog atmesta, nes reglamente yra dviprasmiškų nuostatų ir kaip žinia Bulgarija yra prižiūrima šiuo metu ir ji yra linkusi atmesti projektus dėl to, kad vėliau nebūtų kritikuojama. Aš suprantu, kad kontrolės mechanizmas yra būtinas, tačiau kontrolė neturėtų atimti ūkininkų pajamų. Ačiū. Ponas komisaras, prašom. Mikro. Mikro. Oui. Donc, d'un côté, je suis très content de voir. Norėčiau pasakyti, kad viena vertus džiugiuosi, kad Šiandien čia yra tiek daug uh, narių, kurie nori kalbėti apie bendrosios žemės ūkio politikos supaprastinimą. Manau, kad viskas taps aiškiau, kuomet apsispręsime, ko tiksliai norime. Ir tai atsispindės mūsų teisėkuros sprendimuose. Aš taip pat viliuosi, kad mums pavyks dirbti drauge rengiant paprastų suprantamų teisės aktų paketą ir kad kad išvengsime įvairiausių išimčių, kurios laikui bėgant tampa papildomomis užduotimis komisijai vykti ir tikrinti viską vietoje, nes būtent komisijai tenka e, atsakomybė atsiskaityti parlamente dėl tinkamo ir, ir gero viešųjų lėšų panaudojimo. Be abejo, BŽUP nemanau, kad BŽUP trukdo ūkininkams dirbti, būtent nes ji daugelį atvejų padeda jiems ūkininkauti. Paprastai kalbant, kai kalbame apie valstybinės lėšas, visi turėtų labai e, drausmingai jas naudoti. ES teisės aktuose, kurios tampa norma žemės ūkio sektoriui, o žemės ūkio sektorius yra vienintelis ekonomikos sektorius, galioja, kuriame galiojantis teisės aktai ir jų įgyvendinimas kontroliuojamas ir vietoje. Mes nusprendėme, kad taip turi būti. Ir, ir tos teisinės normos, apie kurias kalbame, tai iš esmės ES teisės aktų perkelimas ir jų pavertimas kontrolės sistema vietoje. Kalbame apie teisės aktų pasiūlymų paketą, jis apima e, aplinkosaugą, energetiką, taip pat konkrečių priemonių, pavyzdžiui, agroaplinkosauginio priemonių paketą, taip pat ir investicinių priemonių e, yra tame pakete. Aš visiškai sutinku, jog kalbant apie teisės aktus ir jų gyvendinimą praktikoje, daug dar čia galima nuveikti. O kalbant apie procedūras, taikomas konkrečioms priemonėms, reikia suvokti štai, ką. Tos konkrečios e, priemonės skirtos konkrečiam atskiram regionui. Ir aš sutinku su ponu Kapulo Santos, kuris nori įmanom, eiti kiek įmanoma toliau, supaprastinant. Tačiau ar nebus taip, kad, na, nebus galima patikimai naudoti, kažkurio momentu nebebus įmanoma patikimai panaudoti tų lėšų iš ES fondų. Mes turime būti nuoseklus, tas nuoseklumas turi būti taip pat siejamas su mūsų pajėgumais ir gebėjimais pateisinti tų lėšų panaudojimą. O kalbant apie skaidrumą, yra teisingumo teismo sprendimas šiuo klausimu. Aš visada siekiu skaidrumo ir remiuosi tuo sprendimu. Ir galiojantis reglamentas e, bus atitinkamai koreguojamas to paskatos sprendimo atžvilgiu. Noriu pasakyti, kad aš ir toliau priminėsiu reikalingus sprendimus, kad supaprastinčiau politiką ir kad nekomplikuočiau jos labiau. Dar kartą pakartosiu, tą darbą turėsime atlikti drauge, e, drauge ir su valstybėmis narėmis, nes aš jau kalbėjau apie priemonės, kurių imamės bandydami mažinti biurokratiją. Komisija kai ko reikalauja iš valstybių narių, tačiau Tačiau bendrą žemės ūkio politiką mes kontroliuojame, vykdome draugės su valstybėmis narėmis. Ir būtent e, regionai turi, ir valstybės narės turi įdėkti teisės aktus vietoje. Pažangiosios e, praktikos klaida turėtų būti naudingas dalykas. Tačiau visų pirma reikia supaprastinti žemės ūkio politiką 27 valstybėms narėms ir atsižvelginti tai, kad kokį sprendimą paskelbė Teisingumo teismas. Jums teks taip pat nemažai užduočių ir aš tikiuosi, kad mes visi sėkmingai dirbsime drauge. Ačiū. Baigiame diskusiją ir einame prie kito mūsų darbo atvarkės klausimą. Tai yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Klausimas yra susijęs su padėtimi bitininkystės sektorija. Visų pirma, norėčiau suteikti e, žodį klausimo autoriui.